metų nutraukta parlamento sesija tesama. Protokolas ir patvirtinti tekstai, kurie buvo pateikti sausio 17 dieną, yra jums išdalinti. O dabar perėsiu prie pranešimo.